aplinką, vandenynus ir klimato politiką. Visa tai man yra labai svarbu ir norėčiau pasakyti, kad žalesis ir mėlynasis kursas yra labai svarbus. Priešingo atveju turėsime tik geltoną spalvą. Norėčiau paraginti Europos parlamentą prisidėti prie įgyvendinimo, žaliojo kurso įgyvendinimo ir pasiruošti spalio mėnesiui, spalio mėnesio kop kunmingę. Kun Lauksiu tos rezoliucijos, kurią tikėkime priimsite rytoj. Mes turime parengti, patvirtinti savo biologiniais įvairoviais strategiją ir padaryti tai per kitas kelias savaitės. Ačiū Jums uždėmesį. Dėkoju komisijos nariui Sinkevičiui. E, buvo pateiktas prašymas šešių frakcijų. E, taigi diskusijos baigtos, balsuosime rytoj. Dabar pereisime prie pono JAR pranešimo Europos ombudsmeno 2016 metų veikla. Taigi norėčiau priminti, kad galima ir įprastai ir elektroninė tvarka prašyti žodžio spontaniškiams pasisakymams ir kelti mėlynąją kortelę. Pasisakymus pradėsime suteikdami žodį pranešėjui ponui JAR. Keturios minutės prašom. Dėkoju pirmininkė. Šią savaitę labai intensyviai diskutavome apie tai, kad Europos institucijos turėtų būti artimesnės piliečiams. Mes norime Europos konvento, kad Europos piliečiai galėtų spręsti kartu, kaip ES turėtų vystytis toliau. Ir kaip turėtumėm gyventi toliau, pavyzdžiui, demokratizacija, skaidrumas, visą šitą klausimai svarbus. Bet kolegos, turėtumėm nepamiršti ir to, kad ombudsmenas yra būtent ta institucija, kur yra labai arti piliečių. Ir arčiau gal net ir negali būti. Europos, ombudsm, Europos ombudsmeno galima tiesiogiai kreiptis, galima jam parašyti, galima netgi su juo susitikti tam tikrais atvejais, galima įsitikinti, kad iš tiesų Europos ombudsmenas yra piliečiams, ne tarybai, ne komisijai, ne parlamentui pirmiausia. Taigi ombudsmenas kartais turi ir pasiginčyti su kitom institucijom, komisija, taryba, bet vis tiek turime ir intensyviai bendradarbiauti. Sveikinu Emilio Railį, ombudsmeną, E, kad jisai sugeba tą špagatą padaryti, tą pusiausvėrą surasti ir bendradarbiauti su mumis ir atstovauti e, piliečių, ats, e, piliečių interesams. Būtent to mes, iš to mes ir matome mūsų darbų kokybę, būtent tas santykios su piliečiais gerinimas. Ypatingai norėčiau pakalbėti apie skaidrumo didinimą Parlamentas labai skatina tokius veiksmus, tai viena vertus. Kita vertus taryba nelabai tuo džiaugiasi, bet skaidrumas prieiga prie e, dokumentų, tarybos dokumentų, kitų dokumentų yra labai labai svarbus dalykas. Ir taryba tikrai e, galėtų džiaugtis tokiais e, pasisiek, pasi, pasiekimais ir tikrai galėtų iš čia pasimokyti taryboje iš mūsų, iš parlamento. E, žinoma, galima dar truputėlį didinti ir atskaitingumą ir taip pritraukti arčiau piliečių ES. Yra ta į, į tarybą. Norėtumėm, kad taryba būtų ne kaip diplomatinis e, forumas, bet kad e, labiau savo darbo metodais uh, artėtų prie demokratinės institucijos. Mes puikiai kartu dirbome su visais pranešėjais, mes e, pat ruošiame gerą pranešimą, įdėjome daug pastangų, kad jis būtų nepolitizuotas, kad sulauktų didelės daugumos. Ir buvo jisai patvirtas komitete tik su vienu balsu prieš ir vienu susilaikymu. Taigi labai labai geras ženklas ir komisijos darbo, ir bendro darbo, ir darbo kartu su ombudsmenu. Taigi tikiuosi, kad šiais metais ir toliau mums taip puikiai seksis dirbti. Dėkoju. Ačiū kolegu, kolegai Jar. Dabar sutiksiu žodį ombudsmeniai poniai Oreili. Ačiū, pirmininkė. Labas vakaras visiems. Ačiū ponai Jar ir šešėlinėms pranešėjams už jūsų atliktą darbą rengiant šį pranešimą. Visuomet didelis džiaugsmas pristatyti parlamentui metinį pranešimą. Šie metai yra ypatingi, kadangi pristatau darbą naujam, naujos sudėties parlamentui, yra daug naujų narių ir šis parlamentas prieš keturis mėnesius balsavo už mane, pasitikėjo manimi ir išrinko kitai kadencijai, o aš darysiu viską, kad pateisinčiau jūsų lūkesčius. E, komisijos narys Šepčioviš, e, komisijos įgaliojimo pradžioje apie tai kalbėjau, taigi tikrai džiaugiuosi. Gerbėmiai nariai, kaip ombudsmenė esu tas tiltas tarp ES administracijos ir piliečių. Problemų atsitinka, skundų pateikiama ir asmenys, ir pilietinės visuomenės organizacijos, ir įmonės, ir žurnalistai, ir dažnai šio parlamento nariai pateikia skundų. Ir mes taikome, analizuodami skundus ne tik ES teisės aktus, bet ir geros, gero administravimo principus ir siekiame teisingumo piliečiams. Kartais ES administracijos e, technokratiškumas nustebina. Mes stengiamės sukurti vienodas sąlygas tarp besiskundžiančiųjų ir labai įtakingų institucijų. 2018 metais buvo pateikta labai daug skundų ir 2019 taip pat. Ir ne tiek dėl įstatymo, kiek dėl to, kad daugiau žmonių sužinojo apie mūsų tarnybą. Esu dėkinga ES institucijoms, agentūroms už jų atliktą darbą. Didžioji dauguma bylų buvo nagrinėjamos bendradarbiaujant su šiomis administracijomis ir tai svarbu pažymėti. Taip, aš nurodau, kokios yra problemos, toks yra mano darbas, tačiau matau ir visą gerą darbą, kurį atlieka ES pareigūnai. Tai irgi reikia pripažinti, e, nes buvo pristatyta admin, ad, apdovanojimo sistema. Kaip ir praėjusiais metais atskaitomybė ir skaidrumas, taip pat tyrimai atlik, užėmė didžiausią mano biuro darbo dalį. 2018 metais e, e, buvo pateiktas ypatingas, pateikta ypatingoji ataskaita parlamentui. Dabar aš tai darau antrą kartą nuo to laiko, kai buvau išrinkta 2013-aisiais parlamentui teko pasakyti, kad šią tarnybą labai ne, nedažnai naudojamasi, tik ypatingais atvejais, kai institucijos nesi, nepaiso ombudsmeno rekomendacijų. ES taryba kartais e, rengia ES teisės aktus nepasikonsultavusi teisės, teisėmis reikia naudotis. Priešingo atveju ministrai valstybėse narėse irgi nepriims skaidrių sprendimų, o tai darys poveikį jų piliečiams. Šios, e, dėl šių rekomendacijų kai kurios didesnės valstybės narės prieštaravo bet taryboje iš esmės ir buvo pritarta, ir viešai buvo pritarta tokiems pakeitimams. Dabar dešimt valstybių narių ir aš tikiuosi, kad dabartinė pirmininkaujanti šalis ir pirmininkausianti Vokietija e, skirs daug dėmesio demokratijai ir teisėtumui. Kaip Europos ombudsmenė, e, koordinuoja Europos ombudsmenų tinklą. Turime 26 e, biurus 36 e, šalyse. 2018 metais balandį Europos parlamente Briuselėje įvyko metinė konferencija ir pagrindinį pranešimą padarė Mišel Barnie. Parlamentas prisidėjo prie šio renginio ir dėkojame jam. E, dabar mūsų tarnyba pradeda naują penkerių metų įgaliojimų laikotarpį ir reikėtų kalbėti apie būsimą vaidmenį 2020 ir kitais metais komisija, kuriai vadovauja ponia von der Leyen, bus naujos, sudė, naujos sudėties komisija, spręs naujus uždavinius ir atliks viso numatyto darbo priežiūrą. Šis parlamentas taip pat irgi atliks demokratinę priežiūrą. Ombudsmeno tarnyba taip pat turėtų tikrinti ES administraciją Ir ar kalbėtume apie e, Frontexą, kuris dirba su migrantais, ar EASO, dirbantį su e, migrantais, ar Europos gynybos agentūra, kuri dirba su technologijomis, ES keičiasi. Ombudsmenų tarnyba taip pat turi prisitaikyti, kad būtų einama koja kojant su pokyčiais. Tačiau Mūsų tarnyboje dirba 70 darbuotojų, gauname labai daug skundų ir tos bylos yra vis sudėtingesnės. Trūksta išteklių, parlamentas tai jau pripažino, e, atlikdamas e, ombudsmeno tarnybos statuto peržiūrą. Norėčiau, kad šie klausimai būtų aptariami ir toliau ir kad būtų tai daroma išsameu, ypatingai su komisija, su taryba ir aš tikiuosi, kad visi susitarsime. Dėl to tai yra visų mūsų interesui, kad ombudsmeno tarnyba turėtų pakankamai išteklių dirbtama 21-ame amžiuje. Mes turime turėti galimybę atlikti savo vaidmenės, laikydamiesi ES sutarčių e, piliečių labui ir šiame geopolitinėme pasaulyje. Ačiū. Dėkojame poniai Reilį. Komisijos vardu komisijos narys Šefčiovič. Labai dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai, gerbiamoji ombudsmenė. Man labai malonu dalyvauti šioje diskusijoje šį vakarą ir aptarti kartu su jumis Europos ombudsmeno 2018 m. metinę ataskaitą bei peticijų komiteto parengtą pranešimą. Ir pirmiausia, aš norėčiau padėkoti peticijų komiteto pranešėjui Peteriu Jar ir peticijų komiteto nariams, kurie prisidėjo prie jo rengimo. Kaip kiekvienais metais da, da, Europos, parla, men, Europos parlamentas E, savo pranešimais e, atkreipėte dėmesį į svarbiausius e, klausimus, kuriuos nagrinėja mūsų institucijos. Ir galiu Jūs patikinti, kad Europos komisija yra, užtikrin, yra pasiryžusi užtikrinti deramą administravimą santykiuose su mūsų piliečiais, verslu ir kitais veikėjais. Tai yra nepaprastai svarbu ir mes tikrai skiriame labai daug dėmesio tam, kad mūsų santykiai būtų kokybiški Teikiamas paslaugos turi būti e, teikiamas nešališkai, skaidriai, veiksmingai ir e, atvirai. Piliečiai turi teisę į tinkamą administravimą ir turi būti apsaugoti nuo netinkamo administravimo. Bendradarbiavimas Europos ombudsmeno institucija yra nepaprastai svarbus šioje e, srityje. Ypač atsižvelgiant į tai, kad 2018 metais 58,2 procento visų pateiktų skundų buvo e, susijęs su e, Europos komisijos veikla. Kiekvienais metais e, Europos komisija pritarė maždaug trim ketvirtadaliams visų ombudsmeno rekomendacijų. Nesvarbu, ar tai būtų tiesiog rekomendacijos, ar pas, konkretos pasiūlymai, ką nors keisti. Ir ombudsmeno institucija e, teikia rekomendacijas ir pasiūlymus patobulinti da, e, da, e, mūsų da, darbo metodus ir mes tengiamės į juos kuo geriau atsižvelgti. Ir tik tai 6 procentai visų atvejų baigėsi nuosprendžių, kad iš tikrųjų įvyko netinkamas administravimas. Ir Dažnai mes matome, kad e, viską ištyrus paaiškėja, kad iš tikrųjų įvyko nesusipratimas arba da, e, padaryti nusižengimą buvo ištaisyti. Ir e, Europos ombudsmenas taip pat skiria gerą administravimo apdovanojimą. 2018 metais komisija laimėjo šį apdovanojimą ir tai buvo pripažinta jo, jos iniciatyva ir veikla siekiant pagerinti Europos gyventojų ir pasaulio gyventojų gyvenimą paminint ir uh, Europos uh, vienkartinių plastinių gaminių uh, naudojimo ribojimą. Mes nuolat galvojame apie taip, kaip galima būtų kuo geriau vykdyti viešą administravimą. Todėl Europos komisija ir toliau e, konstruktyviai bendradarbiaus su Europos ombudsmeno institucija. Tas bendradarbiavimas tęsiasi jau. Ta, uh, keliarius metus ir gerbėjai Europarlamento nariai, su susidomėjimu klausysiuos šiandienos diskusijos ir dėkoju Jums už Jūsų paramą. Ponas Tereš, dvi minutės. Domnule komisar, domnul O'Reilly. Gerbiamasis komisijos nariai, ponia O'Reilly, Aš esu šešėlinės pranešėjas ir galiu Jums pasakyti, kad labai paprasta yra lenkti pranešimą, kai pranešėjas veikia nepaprastai veiksmingai ir yra labai kompetentingas. Šiame pranešime kalbama apie ponios oralį veiklą 2018 metais ir galiu Jums pasakyti, kad gilindamas į šios institucijos veiklą mane tikrai labai teigiamai nustebino, kaip ryštingai ponia oralį gynė, naudojusi savo įgaliojimais. Prieiga prie dokumentų, tinkamas administravimas. A, viešumas. Tai yra tos rytis, kur ponia Oraliai veikia ypatingai aktyviai ir kurį surado labai daug naudingų sprendimų. Ir mes pateikėme kelis pasiūlymus dėl skaidrumo didinimo visose ES institucijose. Skaidrumas yra būtinas tam, kad galima būtų užtikrinti teisinės valstybės e, principą. Ir aš paraginčiau Europos komisijas išvelgti ponios oralį pasiūlymus e, skaidrumo klausimais. Pone, ponia Oralė drąsiai ir ryštingai kalbėjo apie netinkamą administravimą Junkerio komisijoje. Pavyzdžiui, tai buvo akivaizdu, kai buvo paskirtas ponas Selmayer į naujas pareigas. Be to, ponia Oralė kalbėjo taip pat ir apie netinkamą administravimą Rumunijoje. Ir džiaugiuosi, kad šiandien Mūsų diskusijoje dalyvauja komisijos narys. Europos komisijos pareigūnai leidžia savo pamokslauti kai kurioms valstybėms narėms ir aiškinti, kas yra teisinės valstybės principas. Tačiau mes žinome, kad ne visuomet Junkerio komisija elgėsi visuomet neprikaištingai. Nepamirškime to. Mes, peticijų komiteto nariai ir šio parlamento nariai, mes ketiname ir, ir toliau remti Europos ombudsmeno instituciją. Sėkmės jums jūsų darbe. Dėkoju. Toliau dvi minutės sutikimos poniai Tum. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbėjai kolegos, ombudsmenė, komisarė. E, aš nenoriu kartoti to, kas jau buvo pasakyta. Gal ir noriu, bet neturiu tam laiko. Mes visi žinome, kad ponė Orailį puikiai dirba ir aš norėčiau be abejo pasveikinti jūs su to, kad jūs buvote perinkta į šias pareigas. Tačiau per e, e, jūsų rinkimas paaiškėjo tam tikros e, procedūrinės problemos. Peticijų komitetas nu, nu, paprašė, kad kitam kartui būtų pakoreguota ombudsmenų skirimo tvarka. Reikia turėti labai aiškes dalyvavimo rinkimų kampanijoje taisyklės ir mes žinome, kad praeitais metais vykusi kampanija ne visuomet buvo tinkama. Ir reikia be abejo labai aiškiai turėti aiškės taisyklės, kurios leistų pasakyti, kas elgesi tinkamai, kas elgesi, e, o kas to nedaro. Ir mes tvirtinsime šį pranešimą rytoj. Ir aš pritariu tam, ką sakė kolegos iš APP ir SND frakcijos. Bet aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad dar kai ką galima būtų padaryti, siekiant užtikrinti deramą tinkamą administravimą ES institucijose. Ir kai mes gauname piliečių skundus dėl ne, dėl to, kad Kai mes komisijai siunčiame piliečių skundus dėl netinkamų valstybių narių elgesio, komisija siunčia tuos uh, skundus į tas valstybės narės ir jos be abejo visuomet sako, ne, nieko tokio ne, uh, nėra buvę ir taipgi atrodo, kad liktai viskas yra gerai ir jokių problemų nėra. Ir taip mes nesugebame apginti piliečio, kuris skundžiasi dėl netinkamų Europos ir nacionalinės biurokratijos veiksmų. Be to, tas pats pasakytina ir apie pažeidimų procedūrą, ne visuomet mes gauname prieigą prie dokumentų, uh, Ir aš norėčiau, kad jūs elgtumėtės e, skaidriau ir kad dažniau tumėmės iniciatyvos. Ir aš tikiuosi, kad mes galėsime toliau sėkmingai bendradarbiauti su jumis. Dėkoju dviem minutėm, ponas Lebreton. Merci. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad ES vargu ar galėtų pamokslauti kitoms šalims apie žmogaus teisės. Ši institucija pažeidinėja reguliariai tas teisės ir ta, Europos centrinės bankas ir Europos komisija e, nuolat pažydinėja taisyklės. Ir ombudsmenės 2018 e, metų e, veikla tą aiškiai parodo. Bet to mes žinome, kad Europos komisija paskyrė ponam Selmairį į generalinio sekretoriaus pareigas 2019 metų vasario mėnesį visiškai neteisėtai. Mes. Taigi, akivaizdu, kad e, aš visiškai e, teisingai pasmerkiau jo paskirimą tiek čia, tiek e, Teisės reikalų komitete. Tačiau mums reikia 16 mėnesių, kad galėtume jį pašalinti iš tų pareigų. Po šio skandalo ombudsmenė pareikalavo, kad skiriant komisijos generalinis sekretorius būtų patobulinta jų skirimo procedūra. Bet aš noriu pasakyti, kad komisija taip pat iki šiol nepataisė šios procedūros. Taigi, da, da, tikrai nėra to, niekas nieko nedaro. 13 puslapyje taip pat kalbama apie tai, kaip. Uh, uh, Kalbame apie tai, kad Europos centrinių bankų, banko pirmininkas ponas Dragi prisijungė prie uh, taip vadinamojo 30-tuko, kuris tai yra organizacijos, kurie vienyje privačius bankus. Ir ombudsmenė pasakė, kad tai su, e, suteikė pagrindo abejoti dėl Europos Centrinio banko nešališkumo ir jo gebėjimo atsispirti lobistų e, poveikiui. Taigi akivaizdu iš šių mano pateiktų pavyzdžių, kad ES trūksta ir etikos, ir skaidrumo. Ačiū. Ponas Latovski, minutė. Ačiū pirmininkė. Gerbiama ombudsmenė, gerbiamas komisijos nary, norėčiau pasveikinti ombudsmenę, kad ji buvo perinkta. Tai tikriausiai geriausias įvertinimas jūsų darbo kokybės. Jūsų 18 metų ataskaita yra irgi labai geras jūsų darbo kokybės įrodymas. EKR pritarė E, šiai ataskaitai. Tačiau nauja kadencija yra puikia proga pasikalbėti apie ateitį. Siūlau pakalbėti apie aiškumo ir skaidrumo trūkumą trišalėse dėrybose. Ši procedūra tapo savo pačios karikatūra. Mes tai matome savo darbo kontekste, pavyzdžiui, kai, kai derinome, dėrėjomės dėl mobilumo paketo, aš irgi dalyvavau šiame procese, pačioje pradžioje matėme be galo mažai skaidrumo. Esu tikras, kad ombudsmenė turėtų pasidomėti mm, šio procesu. Dėkoju ponui Zlotovskijui. Pusantros minutės ponas Georgiulis. Ačiū, kėlė, pradėjau. Ačiū pirmininkė. Visai neseniai vykusiai e, rinkimai parodo, kad Europos piliečiai nepasitikė ES, todėl mes turime išsiaiškinti, ką piliečiai nori mums pasakyti ir turime stengtis labiau. Turime labiau stengtis, kad institucijos būtų visiškai atskaitingos ir skaidrios kad nebūtų jokios netinkamos administracijos, jokio netinkamo valdymo ir kad būtų laikomasi teisės viršinybės. Tokio, tuomet visi piliečiai pasisakys labiau už ES ir už jos integraciją. Mums e, nepakanka atverti duris, reikia, kad būtų visiška šviesa. Piliečiai turi žinoti apie suinteresuotus subjektus. Taigi skaidrumas tai ne tik informavimas, piliečių informavimas, ką visą tai reiškia, bet piliečiai turi būti informuojami, aiškiai suprantami ir kaip jie irgi galėtų dalyvauti kiekviename teisėkuros procese. Gerbiama ombudsmenė tikrai atsidavusiai tarnauja savo institucijai ir prašyčiau visų kreipti dėmesį į jos pastabas. Ačiū. Toliau ponas Furore. Grazie. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti pirmiausia Europos ombudsmenė, ponė Oralį, su to, kad ji buvo perinkta į savo pareigas ir dėkoju jai už labai veiksmingą veiklą, siekiant apsaugoti tinkamą administravimą. Taip pat dėkoju ir kolegai Jarui už puikiai parengtą pranešimą, kuriam aš galiu pritarti. Pritariu viskam, aš skirius pastraipai apie Europos centrinį banką, kuri, mano galva, iš esmės prieštarauja siekiui apsaugoti viešumo ir skaidrumo principus, kurių privalu laikytis, priimant sprendimus ES lygmenį lygmeniu. Bet tarp pagirtinų šio teksto aspektų paminėsiu tai, kad jame pripažįstama, kad piliečiai turi teisę susipažinti su ES institucijų dokumentais ir tai, tai teisė turi būti užtikrinta visiems piliečiams. Tačiau naudoti šią teisę šiandien piliečiams kartais trūkdo kai kurie galiojantis teisės aktai, tarp jų ir reglamentas 1049-2001. Jo nuostatos patvirtintos maždaug prieš du dešimtmečius nebeatitinka šiandienos teisėtos situacijos ir institucijų taikomos praktikos. Tad Todėl aš visiškai pritariu norui jį peržiūrėti. Tarp kitų pagirtinų patvirtint šio teksto dokumentų galiu paminėti tai, kad jame pabrėžime, kad būtina sugrįžtinti galiojančias normas. Jūs dar turite laiko, dar neišnaudojate viso savo kalbėjimo laiko, bet prašau nekalbėti per greitai galioja tam tikras greičio limitas. Jeigu vertėjai nespėja iš paskos, tai ir Europos piliečiai visomis kalbomis neišgirs, ką jūs sakote, nespės sekti jūsų. Taigi, dar skirsiu šiek tiek papildomo laiko. Taigi, aš iš esmės pritariu pasiūlymui peržiūrėti šį reglamentą. Um, uh, pagirtina ir tai, kad šiame dokumente pripažįstama, kad būtina sugriežtinti galiojančias normas ir nustatyti aukštesnius etikos standartus, kad kam būtų užkirstas kelias interesų konfliktams ir uh, uh, kad būtų užtikrinta kad e, būtų laikomasi sąžiningumo principo. Von der Leyen komisija turi užtikrinti, kad netinkamo administravimo atvejai, neetiškos elgesys, teisės aktų pažydimas, tai yra tie atvejai, su kuriais susidūrėme Silmairio ir Baroso atvejais, nebepasikartotų ir kad būtų užtikrinta deramos e, administracijos, visiško skaidrumo ir e, etiško elgesio tendencija ES institucijose. Dėkoju. Dar kartą pasakysiu, nėra prasmės viską susirašyti ir tada milžiniškų greičių viską išpilti kaip žirnius į sieną. Jūs esate naujas parla šiame parlamente. Pone Evi jau seniau čia dirba, jinai anksčiau ir čia sėdėjo ir jinai pati kartais perspėdavo kolegas. Taigi gal kreipkitės į ją, jinai jums patars, kaip sakyti kalbas. O dabar minutė poniai Kartendalink. Thanks very much, President. E Ačiū. Pirmininkė, ES ombudsmeno tarnyba atlieka labai svarbu vaidmenį mūsų demokratinėje šalyje, užtikrina mūsų institucijų etiką. Džiaugiuosi, kad Emilio Orailė buvo perrinkta gruodžio mėnesį. Ji yra pavyzdys, ji yra ombudsmenė, kuri nuolat pasisako už gerą valdyseną ir skaidrumą. Ir mes visi Ir kai mūsų, mūsų, šal, mūsų šalims ir mums kyla klausimų dėl ES, tai jūs e, atverėte tą juodąją dėžę dėl sprendimų prieimimo ir tai yra labai reikalinga. Aš kalbu paskutinį kartą, atstovauju Šiaurės rytų Anglijos regionui, man buvo didelė garbė, didelė privilegija ir aš tikiuosi, kad vietoj manęs bus kas nors kitas, bet dabar mes jau išeiname ir norėčiau padėkoti Oligar Karla, Mat, Max ir Malcolm, mano darbuotojams, kurie dirbo atsidėję pačiais sudėtingiausiais laikais. Taip pat dėkoju anksčiau dirbusiems e, man padėjusiems man ir norėčiau pasakyti jums kuo geriausios sėkmės ir labą naktą. Ačiū Jums. Dėkoju, ponė Kartindalink. Dėkoju, ponė Kartindalink. Jūs tikrai labai susijaudinote, sakote, kad esate iš, iš šiaurės vakarų Anglijos. Mano miestas Gerlingas yra susigiminiavęs su vienu jūsų regiono miestu. Aš norėčiau perduoti tam miestui linkėjimus. E, minutė poniai Vedren. Merci, monsieur le président. Dėkoju, ponė pirmininkė, komisijos nariai, ponė ombudsmenė. E, aš dėkoju pranešėjai už jo darbą. Piliečių pasitikėjimas priklauso nuo mūsų institucijų skaidrumo. skaidrumo. Pavyzdžiui, prekybos srityje Europos komisija turi ir toliau viešai skelbti dėrybų dokumentus, o taryba turi viešinti savo dėrybinius įgaliojimus. Taryba turi užtikrinti didesnį skaidrumą savo veikloje. Mes turime visomis išgalimis siekti, kad kuo greičiau būtų susitarta dėl e, e, skaidrumo registro kad jis būtų privalomas visiems ir, tai reiškia, visų interesų grupėms. ES institucijų atstovai turi veiksmingai kovoti su euroskeptizmu. Ir mes visi turime sustiprinti ombudsmenės darbą, jos vykdomą strategiją, tam daryti viską, kad piliečiai žinotų apie jos darbą ir aš galiu jūs patikinti, kad darysiu viską, kad taip ir atsitiktų. Pone Evi, pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau pasveikinti Europos ombudsmenę ponę Orailį su tuo, kad jau buvo perrinkta. Ir mūsų parlamentas labai vertina jūsų darbą. Ir jau šiandien buvo kalbama uh, apie tai, kad iš tikrųjų 2018 metais jūs puikiai dirbote ir apie tai kalbama mūsų parinktoje prane, pranektame pranešime. Šiame pranešime, beje, kaip ir praeitų metų praešime, reikalaujama, kad skaidrumo registras taptų privalomas ir teisinė prasme saistomas tam, kad galima būtų geriau reglamentuoti lobistų veiklą. Ir mes žinome, kad lobistai kartais kelia grėsmę ES veiklai. Taip pat reikėtų ir kitų pakeitimų, ta, kad sprendimai būtų priimami kuo skaidriau ir laikantis visiško atskaitingumo principo. Jei ponia Orailė iš tikrųjų nori, kad, kad kažkas pasikeistų, pradėjus dirbti naują komisiją, reikės išvelgti Junkerio komisijos padarytas klaidas. Ir aš norėčiau taip pat paminėti pastraipą, į, kurią kalbama apie Europos centrinį, bank, centrinį banką. Aš manau, kad Europos centrinio banko nariai neturėtų teisės dirbti už uždarų durų, nes tai pakenktų skaidrumui. Tai todėl tai nuostatai, kuri išsakyta šiame pranešime, aš nepritariu. L-ewwel qed nixtieq nifraħ l-Emily O'Reilly li ġiet ikkonfermata bħala ombudsman. Norėčiau pasveikinti ponę O'Reilly perrinktą Europos ombudsmenę. Tai buvo pasitikėjimo balsavimas ir jos teigiamas indėlis stengiantis pagerinti galimybę Europos piliečiams kreiptis į ombudsmeno tarnybą. Džiaugiuosi, kad Europos ombudsmenas savo metinėje ataskaitoje paminėjo tokį svarbų klausimą. Tai yra elgesi su asmenėmis, su turinčiais negalę. Pritariu rekomendacijoms komisijai peržiūrėti savo nuostatas dėl šios sistemos, kad būtų užtikrinta, ištikrintas Junktinių tautų konvencijos dėl žmonių su negale taikymas. Taip pat reikėtų geresnių atrankos procedūrų, kurias turėtų taikyti EPSO tarnyba. Galime pasinaudoti įvairiomis technologijomis, kai atliekami kompiuteriniai testai. Dar norėčiau padėkoti Džiudi, ji mūsų koordinatorė mūsų komitete. Ačiū už puikiai atliktą darbą ir jūsų atsidavimą. Mums jūsų truks. Dėkoju, Adžiu Salyba. Pusantros minutės, ponė Benefei. Parlament. Europos parlamentas e, parengęs šį pranešimą dar kartą išsako savo pritarimo poniai Orailiai ir dėkoja jai už puikiai atliktą ankstesnį darbą, nes piliečiai žino, kad mūsmenė yra jų sąjungininkė užtikrinant deramą viešą administravimą ES. Sprendimo priimimo skaidrumas, jų kokybė ir aptinkamos administravimo paslaugos teikiamos visuomenė, visą tai yra labai reikalinga ir aš norėčiau palinkėti jums kuo didesnės kloties atliekančias pareigas. Jūs turite labai aiškius įgaliojimus, naudokitės jais da, gyven, imkite svarbių iniciatyvų, reikia da, reformuoti tarybos sprendimo prieimimo mechanizmus. Da, ir reikia kalbėti apie netinkamo administravimo atvejus viešai, kaip jūs padarėte, kalbėdami apie Selimairo ir Baroso atvejus. Be to taip pat e, reikia nutraukti tą gėdingą neapmokamų stažuočių praktiką. Visose ES šalise iš tikrųjų reikia atsisakyti šios labai gėdingos praktikos. Ponas Pospišil, pradedame, pradedame spontaniškų pasisakymų procedūrą. Děkuji pěkně, pane předsedající. Já bych chtěl... Ačiū, pirmininkė. Baigiantis šiai diskusijai norėčiau pasakyti, kad pritariu ataskaitai. Ir vienam konkrečiam straipsniui, kuris galbūt kai kuriems kolegoms neatrodys svarbus, tačiau jis iš tikrųjų labai svarbus yra 47 dalis šiame dokumente, kurioje rašoma apie ombudsmeno darbo sąlygas, kai kalbama apie sažiningumą, apie nepriklausomumą. Ir gali, tai gali atrodyti kaip formalus dalykas, Tačiau Čekijos Respublikoje e, tai yra ypač svarbus, nes dabartinis prezidentas minėjo tai, kad ombudsmenas gali bendradarbiauti su komunistiniu režimu. Taigi aš džiaugiuosi, kad Europoje mes pabrėžiame ne tik profesinės savybės, bet ir sažiningumą. Tai labai svarbu. Ačiū. Dėkojame ponui Poslišiui. Ponas Lopes Aguilar. Dėkoju pirmininkė Vyland, vicepirmininkė Šefkovičiau, ombudsmenė Orailį. Pasinaudosiu pasisakymu tam, kad pasakymo laiku tam, kad pasidžiaugčiau ombudsmeno, ombudsmenės institucijos e, darbų. Norėčiau pasveikinti, kad jūs buvote perrinkta plenarnėje sesijoje. E, jums penkeri metai prieš akis. Mes pripažįstame, kad jūs puikiai dirbote užtikrindama skaidrumą, prieigą prie dokumentų. Nors dar e, reglamentas turi būti atnaujintas taryba, E, blokuoja šitą darbą, nors Lybė komitetas, kuriam pirmininkauja, irgi didelės pastangas. Dar daug turime darbo nuveikti tam, kad interesų konfliktų nebeliktų, kad nebeliktų tų besisukančių durų, kad e, jūs reikala, kad, kad kai kurių pramonės ryčių, ypatingai farmacijos pramonės praktikos atitiktų atitinkamus teisės aktus, kad būtų gerbiami žmonės su negale ir, ir dar daugybė kitų darbų. Dėkui. Dėkoju ponui Lopes Aguilar. Baigėme spontaniškus pasisakymus. Dabar suteiksime žodį tiems, kurie kalbėjo pradžioje, tik tai kita tvarka. Pirmiausia, ponas Ševčiovič. Thank you very much. Uh... Ačiū, gerbiamasis pirmininkė, gerbiami nariai, ponia Reilė. Visų pirma, noriu padėkoti gerbiamiesiems nariams už pasisakymus, už pastabas. Ir regis, jūs, kolega, pradėjote pagyrimus e, ponia Reilė ir mes komisijoje visiškai tam pritarėme. Dar norėčiau pasakyti, kad kai dėl pažeidimų, tai mes esame pasirengę diskutuoti peticijų komitete ir išsameu aptarti padėtį ir kaip galima ir šioje srityje pagerinti bendradarbiavimą. Dar norėčiau informuoti gerbiamuosius parlamento narius, kad naujoji komisija paskyrė generalinį sekretorių, kuris seks visas procedūras, kad E, iš tikrųjų manau, kad tai yra puikia kandidatūra. Dar leiskite pridurti, kad komisija aiškiai pabrėžė, kad geras administravimas yra ypač svarbus ir mes esame pasirengę dirbti su jumis šiuo klausimu, siekdami užtikrinti, kad 41 straipsnėje ES pagrindinių teisių hartijoje bus to straipsnio bus laikomasi. Piliečiai, įmonės ir asociacijos, su kuriais mes bendraujame, tikrai visuomet galės atvirai e, ir skaidriai bendradarbiauti su komisija. Mes užtikrinsime tai. Taip pat nuolat bendradarbiaujame su ombudsmenė, tarėmės, kaip būtų galima geriau dirbti ir norime užtikrinti savo piliečiams aukštus administravimo standartus. Kalbame apie nuoseklumą, apie nešališkumą, mandagumą, sažiningumą. Jūsų rezoliucija ir peticijų komiteto metinis pranešimas dėl ombudsmeno veiklos E, šiame dokumente rašoma apie institucijas ir kaip jos galėtų patobulinti savo veiklą. Komisija artimiausių metų išnagrinės šį dokumentą ir visus tuos dalykus, kurie yra susijęs su komisijos veikla. Norėčiau pasinaudoti šią progą ir panaudoti poniai Kirchendaling ir visiems kolegoms iš Junktinės karalystės už jų e, nuoširdų darbą. Mums tikrai jūsų truks. Ačiū visiems. Dėkojame komisijos nariui Ševčiovičiui. Jūs norite pasakyti dėl darbo tvarkos? Merš, ačiū už viską, ką padaryti dėl žaliojo kurso ir energetinio skurdo. Labai norėtumėm, kad jūs apibrieštumėte su savo kolegomis per šią kadenciją energetinį skurdą. Labai dėkoju už viską, ką padarėte dėl pažydžiamų piliečių. Ačiū. Pone kolegė, tai tikrai nebuvo dėl darbo tvarkos pasisakymas, bet kadangi čia dabar daug kas atsisveikina, tai aš jūsų nepertraukiau. O dabar suteiksiu žodį poniai Oreilį, prašom. Um, uh... Ačiū Jums, gerbiamasis pirmininkė. Dėkoju visiems iš ties labai įkvepia parlamento pasisakymą. Ačiū Jums už paramą. Ir Tikiuosi, kad per artimiausius mėnesius ir metus galėsime aptarti daug klausimų. Ir ponia Kortendarling, iš tikrųjų nedažnai girdime tokį, tokius liūdnus pasisakymus, bet mes taip pat liūdime. Ačiū Jums už puikų bendradarbiavimą ir už paramą mano tarnybai ir apskritai už Jūsų darbą per paskutinius mėnesius ir per paskutinius metus e, supratau, kaip jums sunku ir jūsų, jūs dirbote kruopščiai, e, susidomėję. Ir netgi tuo met, kai jūsų dėmesio reikalavo tiek daug dalykų, linkiu jums viso ko geriausio. Ačiū jums. Dėl paminėtų dalykų Ačiū, ponė Tereš, už jūsų pastabas, ačiū už darbą ir už pagirimąją žodį mano darbui darb, ir kolegoms. Ačiū Jums, kad pasi, paminėjote tuos dalykus, kurie iškilo per rinkimus. Mums kiti rinkimai bus po penkerių metų, tačiau vis tiek labai svarbu aptarti e, šiuos surinkimai susijusius klausimus. Dėl buvus, komisijos buvusio generalinio sekretoriaus taip, komisija, ankstesnios sudėties komisija atmetė šį pasiūlymą, tačiau pirmininkės pavaduotojas Šepčioviš paminėjo, kad šį viskas yra kitaip, ir kad naujo generalinio sekretorijos paskirimas atitinka mūsų tyrimų e, rezultatus. Ir ponė Zlotovski, taip iš tikrųjų mes nagrinėjome trišalės darybas, tai nebaigtas reikalas, mes grįšime prie tų klausimų. Pone Džordžiulis, piliečių dalyvavimas labai svarbus, ypač kai kalbame apie ES teis, veiksmų teisėtumą, tai yra mūsų darbo pagrindas. Pone Ferreriai, jūsų paminėtas dokumentas yra labai senas, tikrai dar daug ką galėtume padaryti, galėtume pateikti rekomendacijas ir kad tos rekomendacijos būtų suprantamos, prieinamos piliečiams dėl skaidrumo, darbas vyksta, bet jau matau pažangos. Ir tas klausimas, kuris buvo toks ant ribos Briuselėje dabar jau tampa labiau integruotas į kitus klausimus. Ačiū už Jūsų paramą, skaidrumas taip, Europos centrinis bankas, agentūros institucijos, jos turėtų būti atviresnės, jas reikėtų, turėtų būti atskaitingesnės dėl pastabų susijusių su žmonėmis su negale ir su technologijomis. Taip, mes atsižvelgsime į tuos klausimus ir juos labai rimtai pažiūrėsime. Praėjusią savaitę Džiugu, kad WAS e, kalbėjo apie e, stažuotės, mokamas stažuotės. Ir idėjų daug, pasiūlymų daug. Ačiū Jums visiems už paramą. Ačiū Jums, kad buvau perinkta. Ačiū Jums už pasitikėjimą dirbant tokį svarbų darbą. Dėkuojam, ponė Oreilį. Ir žodis pranešėjui. Dvi minutės ponui Jar. Ačiū. Per pastaruosius metus bendradarbiavimas tarp peti komiteto ir ponios Oreilį buvo puikus. Viskas, ar galim sakyti, kad viskas gerai Europos Sąjungoje? Ne. Bet ar mums kartu pavyko kažką pagerinti? Sakyčiau taip. Tai reiškia, mes ir toliau turime tęsti darbus, darbų daug. Taigi, kipkim į darbus ir peticijų komitetas jūs tikrai rems, skaidrumo sieki rems, e, kitus siekius rems, mes kartu dirbsime, bet man labai gaila, kad mūsų kolegė Kartindalink nebedirbs parlamente ar mūsų komitete kaip EPP koordinatorius dirbau su įvairiais koordinatoriais ir tikrai man gaila, kad e, mano nuomonė neteisingas sprendimas jūsų tevinėje buvo priimtas ir jums jūsų čia nebebus. Bet žinoma, kontaktas išlieka. Taigi tikiuosi, kad rytoj pranešimas bus patvirtintas, jisai nusipelnė didelės daugumos ir tiesiog turėsime politinius įgaliojimus dirbti toliau. Dėkoju dar kartą visiems. Ačiū, ponė Jar. Baigiame svarstyti šį klausimą. Balsavimas, kaip sakyta, rytoj. Liko dar vienas klausimas - komisijos pareiškimas bendrųjų komiteto procedūros principų reforma. Dabar vėl norėčiau priminti, kad ir įprastų būdų, ir elektroninė sistema galite reikšti norą pasisakyti spontaniškose pasisakymuose arba kelti mėlynąją e, kortelę. Prie prieėjimo į plenarnę salę galima tai padaryti. Komisijos vardu ponas Ševčiovič. Labai dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Jums už galimybę aptarti kartu su Jumis komitologijos sistemą. Lisabono sutartyje da, buvo įtvirtintas skirtumas tarp deleguotojų ir gyvendinimo aktų ir teisė, teisė kuros institucijos patvirtino komiteto procedūrą. Jo, tai yra mechanizmas, kuris leidžia valstybėms narėms kontroliuoti, kaip, valstybė, kaip komisija naudojasi gyvendinimo aktų įgaliojimais. Be to, ši procedūra leidžia taip pat informuoti tarybą ir Europos parlamentą apie tai, kaip yra tvirtinami šie gyvendimo aktai. Be to, tai riboja, tai, tai nustato labai aiškius komisijos įgyvenimo aktų įgaliojimą. 2000. 2013 metais buvo pa, pa, pa, pasak, išsakyta, buvo pri, konsultuotasi dėl 1633 atvejų. Ir da, Mes pastebėjome, kad dėl skirtingų valstybių narių da, pozicijų dažnai nebuvo pasiekima da, kvalifikuotos balsų, balsų dauguma ir nebuvo priimama nuomonė. 12, dėl 12 teisės aktų 2018 metais nebuvo priimta įsakyta nuomonės. Be to buvo ir kitų atvejų, kai komitetas negalėjo sakyti savo nuomonės. Ir būtent dėl tokios situacijos ir prasidėjo diskusijos. Labai dažnai dėl to, kad tie sprendimai nepriimami dėl labai politiškai jautrių klausimų susijusių su maistu ir pašarais. Ir tada kai kurie tie atvejai buvo susiję su tam tikrų aktyvių medžiagų da, da, leidimu a, naudoti. Ir da, kai valstybės narės nesutarė komite, komitete, tuomet komisija gali pati patvirtinti gyvendinimo aktą. Ir komisija negali tvirtinti akto tik jei komitetas pasisako aiškiai prieš. Taip komiteto procedūra veikia nuo pat pradžios. Dabar kalbėdamas apie 12 gyvendinimo aktų, kuriuos minėjau, jie yra susijęs su sveikatos ir vartotojų teisų apsauga. Uh, Pagal komitologijos sistemą, tais atvejais komisija turėjo priimti sprendimą remiantis turimais įrodymais ir informacija. Kadangi nebuvo pasiekta da, kvalifikuota dauguma komitete, todėl komisija turėjo kartais priimti labai nepopuliarius sprendimus. Ir todėl buvo nuspręsta pasiūlyti keisti galiojančias taisyklės ir, nustaty, ir pateikti tikslinius pakeitimus e, dėl apeliacinio komiteto veiklos, tam, kad galima būtų užtikrinti didesnį valstybių narių atskaitomybę priemant e, sprendimus. Pateikti pasiūlymai buvo tokie. Pirmiausia, buvo siūloma e, skaičiuoti kvalifikuotą daugumą iš tų šalių, kurios balsuoja, tai yra nesusilaiko per balsavimą. Toliau taip pat buvo num, nu, e, siūloma numatyti antrą galimybę kreiptis į apeliacinį komitetą. Toliau taip pat buvo tas, e, yra siūloma pa, e, paskelbti viešai, kaip balsuoja valstybių narių atstovai apeliacinėme komitete. Ir taip pat tada, uh, užtikrinti politinį indėlį galiojant komisijai kreiptis ministrų tarybą dėl uh, uh, politinių gairių. Per pastarusius trijus metus nebuvo padaryta daug pažangos. Taryba visiškai neremia mūsų pateikto pasiūlymo. Europos parlamento teisės reikalų komitetas dar neparengė nuomonės ir pranešimo dėl šio mūsų pasiūlymo. Tik keli komitetai išsakė savo nuomonę. Ir todėl aš džiaugiuosi, ponė pirmininkė, kad šiandien mes galėsime aptarti šios pasiūlymus, nes galėsime apžvelgti susidariusią situaciją. Jei mes neįveiksime e, e, dabartinio e, blokavimo, šios, šių problemų neįspręsime. Ir komisija atsižvelgs jūsų nuomonę, spręsdama, kaip toliau reikėtų elgtis su, pasiūl su pateiktais pasiūlymais ir įgyvendinant 2020, prieš patikinti jums 2020 metų veiklos programą. Ir mes sieksime sprendimų, su, bendradarbiaudami su valstybėmis narėmis, Be to noriu paminėti taip pat konkrečius žingsnius, kurie siekima padidinti komitologijos procedūros skaidrumą, nes aš manau, kad jums svarbu yra apie tai žinoti, nes, e, nes uh, trukus aš paskelbsiu naujo komitologijos registrą. Jis bus viešas ir jame bus skelbiama informacija apie visus rengiamus e, įgyvendinimo aktus ir taip pat patogiu formatu bus pateikima informacija apie komiteto posėdžius. Kartu su jumis ir taryba aš sieksiu taip pat uh, kad neprivalomi kriterijai, kurie yra taikomi deleguotiems ir gyvenimo aktams, veiktų, būtų taikomas taip, kad galima būtų siekti sutarimo. Ir komisija taip pat yra pasiruošusi derengti papildomus pasiūlymus per darybas. Mums e, reikia taip pat pažangos darybose dėl blokuojamų kol kas teisės aktų ir reikia užtikrinti deramo kontrolės procedūrą. Mums pavyko sėkmingai. De, tartis dėl pirmojo, pirmosios pateiktų pakeitimų dalies ir tikiuosi, kad galėsime netrukus tęsti darybas ir dėl kitų visų pateiktų pasiūlymų. Ir dėkoju. E, ponas Sajer, pusantros minutės. Mikrofoną įsijungite, prašom. Gerbiamas pirmininkė, norėčiau padėkoti komisijos nariui. Per praeitą kadenciją mes pabaigoje pamatėme šiokio tokio pro, taip pat ir progreso komitologijos procedūroje, bet šitą konkrečiai dokumentą taip ir, jisai taip ir liko jūri svarsto jį, bet e, Ekon ir kiti komitetai įtrė, inta e, pareiškė savo nuomonės ir nori, kad komitologijos procedūra liktų tokia, kokia yra, jinai yra tinkama, bet taip pat e, pritarė, kad skaidrumas turi būti tobulinimas. tobulinimas. Jūri remiasi šiuo prašymu kitų komitetų, ypatingai politiko, politinio skaidrumo ir atskaitomumo klausimu. E, kol kas trūksta aiškios valstybių narių pozicijos ir galutinio sprendimo prerogatyva bus visgi komisijos, bet e, šitoje situacijoje reikėtų ir valstybių narių e, paramos. Būtent tą ir norėjo ištaisyti 17 metų pasiūlymas, bet matome, kad dauguma valstybių narių rodo nenorą tokią reformą atlikti taryboje, todėl reformos ateitis yra sunkiai nuspėjama ir tikriausiai neigiama. Visgi e, šito kontroversija tarp valstybių narių turi įtakos ir kitiems pasiūlymams, kurie savaime šiaip jau būtų, e, žvelgiantis į ateitį, ir naudingi. Dėkoju ponui Sajer, dabar dvi minutės. E, Atsiprašau, ponas Korbets norėtų užduoti klausimą. Pone Sajer, ar atsakysit? Pone Sajer, ar atsakysite į pono Korbet klausimą? Uh, Sayer, that... Pone Sajer, ar sutinkate, kad jeigu valstybės narės ir parlamentas suteikia komisijai galę priimti sprendimą, kai valstybės narės negali susitarti, Mes turime įgyvendinti tos teisės aktus, kuriuos mes patys priėmame, bet taryba nesugeba susitarti vienai par kitaip. Tai būtų išmintinga, kad komisija imtųsi atsakomybės ir priimtų sprendimą. Be to, komisijos narys yra mums atskaitingas, taigi jis ir turi priimti sprendimą, o ne kažkaip bandyti atmesti tą politinę, nusimesti tą politinę atsakomybę per, per teikdamas tokius pasiūlymus. Pone Sair, aš neprieštarauju tokiam sprendimui, gal net galėčiau jį paremti, bet kol kas suprantame, kad taryboje jau keletą metų yra ta padėtis užstrigusi. Galime bandyti kažkaip stumti ar entuziastingai remti tokią mintį, bet kaip komisijos narys e, siūlė, būkime kūrybingi, ieškokime kelių, ypač atskaitomumo ir skaidrumo didinimui. Ir tą patį sako ir komitetai savo dokumentuose. Ačiū, pone Volat, dvi minutės. Gerbiamas pirmininkė, komisijos nary, šiose diskusijose labai svarbu pamatyti du dalykus valstybių uh, atskaitė, atskaitomybė ir skaidrumas. Kaip komisijos narys sakė, tai yra labai politiškai jautrus klausimas. Ir